dėl dėrybų pagal tarptautinę, globant tarptautiniai jūro organizacijai dėl sagaus ir aplinkosaugos požiūrių tinkamo laivų perdirbimo. Pirmas kalbėtas, ponas Blokland. Penkias minutės. Dank u wel, voorzitter. In de plenaire vergadering van mei vorig jaar heeft het Europees Parlement Ačiū, ponė pirmininkė. Praėjusiu metu, gegužės mėnesio plenarnėje sesijoje, Europos parlamentas išreiškė aiškę poziciją pasisakydamas prieš aplinkosaugos požiūrių netinkamą laivų perdirbimą e, pakrantėse e, pietryčių Azijoje. E, guli daugybė eksploatuoti netinkamų laivų, kurie yra išmontuojami netinkamomis žmonėms dirbti sąlygomis. Tas pats yra ir Bangladeše, ten yra nesilaikoma jokių aplinkosaugos normų. Bangladešo teismas prieimė sprendimą, kad e, būtina nutraukti tokį netinkamą laivų išmontavimą ir negalima daugiau leisti e, perdirbti tol, kitus e, pakrantėse atsirandančius laivus Bangladešo pakrantėse. E, Apie tai kalbama ir par, buvo kalbama ir praėjusiu metu parlamento rezoliucijoje ir e, aišku sunku įsivaizduoti, kad Bangladešo kompetitingas teismas skaitė mūsų rezoliuciją. Na, bet aš manau, kad tai buvo labai svarbi, svarbi pergalė kovojant prieš netinkamą e, veiklą šioje srityje. E, Tokie dalykai yra taikytini ne tik Bangladešui, bet ir kitoms e, pietričio Azijos valstybėms. Aš jau sakiau, kad, mes, e, ta, kad kai kuriuose valstybėse jau imamasi veiksmų, tačiau jie dar nėra pakankami. Mes dar turime e, imtis efektyvių priemonių šioje srityje visame pasaulyje. Hongkongė šią savaitę įvyks e, e, diplomatinė konferencija, kuri bus rengiama globojant tarptautinį jūro organizaciją. Jos tikslas bus parengti ir priimti konvenciją dėl saugos, saugaus ir aplinkos kos požiūrtinkamo laivų perdirbimo. E, mes turime pasiekti tokį tikslą, kuris mums bus kiek įmanoma labiau priimtinas. Ir mes turėsime pasiekti penkius dalykus. Pirmiausia, turi būti aišku, kad laivai, kurie transportavo, gabeno pavojingas medžiagas, turi būti įvertinti kaip e, pavojingos atliekos e, atitinkamai pagal Bazelio konvenciją. Europos liaudės partijos frakcija yra patyti savo pirmojų pakeitimo pasiūlymų, kiek sušvelnina šią nuostatą ir aš nepritariu šiam e, pasiūlymui. Prieš baigiantis ratifikavimo mm, laikotarpiu reikia imtis priemonių susijusių su e, vien, vien su įprastinio paprasto korpuso e, tanklaivių išmontavimu. Panašu, kad komisija grįžta prie ankstesnės savo pozicijos šiais klausimais ir aš norėčiau sužinoti, ar komisija yra pasirengusi e, sukurti atitinkamą laivų išmontavimo fondą Europos parlamentas savo rezoliuciją, praėjusiu metu rezoliuciją aiškiai nubrėžė savo poziciją. Ir aš e, tiek savo komitete, tiek ir transporto komitete mačiau labai aišku e, sutarimą šiuo klausimu. Ir aš tikiuosi, kad komisija taip pat dės visas pastangas, kad po dviejų mėnesių Hongkonge būtų priimtas tinkamas susitarimas kuris prisidėtų prie žmonių ir aplinkos apsaugos stiprinimo. Norėčiau sužinoti iš komisaro Figel, ar jisai darys viską, kad e, dėrybos, e, globojant tarptautinį jūro organizacijai, būtų kiek įmanoma efektyvesnės ir sėkmingesnės. Dėkoju. Ačiū pirmininkė, gerbiami nariai. Pirmiausia, norėčiau padėkoti parlamentui už jo susidomėjimą laivų išvartavimų, laivų perdirbimų, ypatingai už pono Bloklando dėmesį. Tai yra geras išeities taškas tolesniems veiksmams ES lygmenių, siekiant užtikrinti, kad ES neštų savo indėlį į šios tarptautinės problemos sprendimą klausimai yra keliami laiku ir atsižvelgiant į e, pastaruosius Bangladešo aukščiausio teismo sprendimus ir šio sprendimo pasiekmes per dvi savaitės e, e, visos laivų perdirbimo vietos bus uždarytos per dvi savaitės, nes jos neatitinka keliamų reikalavimų ir Bangladešas pradės kurti ir priminėti nacionalinius įstatymus dėl <clears throat> laivų išmontavimo, kurie atitiktų Bazelio konvenciją. Čia pradėti savo pasisakymą atsakydamas jūsų klausimus. Pirmas klausimas yra susijęs su e, laivų išmontavimu ir perdirbimu pakrantėje. Tai iš tikrųjų kelia didžiulę grėsmę aplinkai ir žmonių sveikatai. Mes e, siekime atlikti mūsų strategijos poveikio įvertinimą ir e, draudimas išmontuoti e, tokius laivus yra taikomas tik tais po ES valstybių vėliavomis plaukiantiems lavams ir būtų labai lengva jį apeiti, pakeičiant vėliavą. Techninės gairės ir reikalavimai, kurie dabar yra kuriami atsižvelgiant į, į arba vadovaujantis e, Tarptautinės jūro organizacijos konvenciją, e, šiuo metu teikia nemažai vilčių, tačiau abejojame, kad e, tradicinis e, laivų išmontavimo metodas pakrantėje atitiks būsimas gairės. Tačiau man malonu patvirtinti, kad komisija yra pasirengusi ir toliau dirbti siekdama, kad į ES teisės aktus būtų perkeltos konvencijos nuostatos. Jau buvo pradėtos atlikinėti atskiros mokslinės studijos, kurios turi įvertinti, e, konvencijos įgyvendinimo poveikį. Manau, kad ES čia privalo e, pademonstruoti aiškia politinę valią ir e, e, paversti šį klausimą prioritetiniu, o tai padės ir kitoms valstybėms įgyvendinti šią konvenciją. Aš taip pat suprantu jūsų susirūpinimą dėl to, kad mes privalome uh, užtikrinti e, atitinkamus reikalavimus dėl e, darbuotojų teisų apsaugos įgyvendindami konvencijos nuostatas. Todėl mes e, atkreipsime labai didelį dėmesį savo mokslinėje studijoje, savo įvertinimuose į šios klausimus. Noriu pabrėžti, kad mes sieksime užtikrinti, kad 2006 metų laivų perdimo reglamento būtų laikomasi. Ačiū, ponas. Pone Ajūza, dvi minutės kalbės. Ačiū, pirmininkė. Pone komisarė, šis žodinis paklausimus yra pateikiamas pačiu tinkamiausiu laiku, kadangi e, laivų perdėmimo klausimas bus svarstamas per atitinkamą posėdį gegužės mėnesį, todėl sveikinu šį pono Bloklando klausimą. Ispanijos atstovai gali tik palaikyti pono Bloklando e, pasiūlymus, tačiau trečioji pastraipa mus kelia tam tikrą susirūpinimą. Ten teigiama, kad laivai privalo būti laikomi pavo. E, pavojų keliančiais daiktais, todėl reikia atsižvelgti į Bazelio konvencijos nuostatas ir juos perdirbant bei išmontuojant jomis vadovautis. 14 punktas kalba apie būtinybę numatyti finansavimo mechanizmą, e, kuris būtų finansuojamas iš atitinkamų jūrinių įmokų. Mes manome, kad yra per anksti dar kalbėti apie tokias įmokas, kad tarpu tarptautinėje jūrų organizacijoje dar atitinkama sistema nebuvo aptarta. Aš manau, kad Europos komisija šį klausimą pateikė labai aišku atsakymą. 15 punktą komisija raginama e, aiškiai e, nustatyti e, atsakomybę tarp atskirų valstybių e, už laivų perdirbimą. Žinome, kad tai išeina už komisijos kompetencijų ir įgaliojimų ribų tarptautinės konvencijos e, ir kiti susitarimai turi atitikti e, Bazilio konvencijos nuostatas, tačiau kalba eina ne vien tik tai apie Bazilio konvenciją, tačiau ir apie e, visus dabar šios tiegrančius teisės aktus. Pirmininkas dėkoja, niekas nenori pasisakyti spontaniškai žodis komisaras. Uh, dėkoju iš komentarus ir dėkoju ponui Bloklandui už jo indėlį dėl pavojingų atliekų. Čia mums reikia užtikrinti, kad konvencijos įgyvendinimas atitiktų pakankamai neseniai priimta atliekų gamenimo reglamentą 1013 nuo 2006 metų. Dėl finansavimo. Kol kas nėra jokio finansavimo mechanizmo. Mes pradėjome tyrimą, kad galėtumėm parengti potencialius sprendimo variantus. Ir tada pradėsime viešas konsultacijas šiuo klausimu. Taigi visi komentarai dabar ir vėliau bus labai laukiami. ypač dėl šio laivų išmontavimui skirto fondo įkūrimo. Ačiū. Diskusijos baigtos, balsavimas vyks rytoj. Kitas klausimas. Pono Lena pranešimas, baltoji knyga dėl ieškinių atlyginti žalą patirtą dėl EB antimonotolinių taisyklių pažeidimo. Ponas Lein, jeigu jūs galėtumėte kalbėti trumpiau ir taip pat visi.